Europos teisingumo teismo atitinkama nutartimi. Pirmininkas, kolegos, aš siūlau pradėti svarstyti kitus darbo atvarkės punktus. Ačiū labai. Europos liaudės partija, krikščionis demokratai, jos frakcija ir žaliųjų frakcija, laisvasis Europos alijansas e, pateikė pasiūlymus e, atitinkamoms nominacijoms. Pone Konstans Legrip siūloma į moterų teisų komitetą. ES ir Kroacijos jungtinė parlamentinė delegacija siūloma Marija Kornelysin vietoj ponios Haideriulė. Ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlymu? Nematau prieštaraujančių. Šis klausimas išspręstas. E, Point of order. Dėl darbo tvarkos